Prašau visus susėsti, balsuosime dėl pirmojo pranešimo, kuris yra pasiūlymas dėl rezoliucijų, dėl e, žmogaus teisų gynėjo padėties ir atvejo Zimbabvėje. Dabar pradėsime balsuoti dėl 15 pastraipos iš dviejų dalių, kas už pirmą dalį, prašau balsuoti. Kas prieš susilaiko pritarta Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Pasuome dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Ačiū. Dabar, kolegos, balsuosime dėl kitos rezoliucijos dėl sunkios rojinių pabėgėlių padėties, įskaitant masinės kapavietės Tailande. Pirmoji pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Mus paprašė patikrinti balsavimo rezultatus, taigi elektroniniu, bals, elektroniniu būdu dabar balsuosime dėl pirmosios pastraipos antrojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū. Štai pasitikrinau, ar teisingai vertinau balsavimo rezultatus. Mūsų tarnybos dirba labai atsakingai, kolegos. Trečiasis pakeitimas, keldami rankas, balsuokite už šį pakeitimą, kas prieš susilaiko. Manau, kad reikia pasitikrinti taip pat ir šio balsavimo rezultatus. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Ačiū, pasitikrinsime, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarti. Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, kas už, kas prieš susilaiko aiškiai balsų persvarą pritarta. Ačiū. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos dėl Svazilendo žmogaus, kovotų žmogaus teisės atveju. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Devintoji pastraipo iš dviejų dalių vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ką konstatuojama dalis, originali versija, kas už, prieš susilaiko, pritarta. L konstatuojama dalis, originali versija, kas už, kas prieš, susilaiko taip pat pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta taip pat atmesta. Dabar balsuojame varnių būdu dėl visos rezoliucijos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Peritarta kolegoms. Ačiū. Dabar pandažan pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo. Antroji pastraipa, kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš susilaiko pritarta. Trečioji pastraipa, kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, pritarta. Antrasis balsavimas taip pat, e, antroji dalis, tai yra ne, antrasis. Balsuoti pradedame ir baigiame. atmesta. Šeštoji pastraipa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko. Pritarta antroji dalis vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devintoji pastraipa vardys balsavimas dėl originalios versijos, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame, kolegos. Pritarta. Trečiasis pakeitimas vardinis balsavimas pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl ketvirtojo pakeitimo pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta penktasis pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Kolegos, kadangi salėje pakankamai didelis triukšmas ar kam nors kyla kokiu nors sunkumu dėl balsavimo eigos, prašau įsijunkite mikrofoną. Ar girdite mane? Nesu tikras, pirmininkė, aš pasigėdau balsavimo dėl aštuntojų pakeitimo, nebent jis buvo atsiimtas, tačiau aš apie tai negirdėjau ir būtent dėl to kolegos reiškia savo nepasitenkinimą. Kolegos, noriu tik patikslinti, kad aštunt, e, aštuntosios pastraipos pirminė versija krito dėl to, kad buvo patvirtintas pirmasis ELP e frakcijos pakeitimas, o dabar viskas aišku. Dar vienas kolega prašo žodžio dėl vedimo tvarkos. Iš tiesų tai kelia pakankamai didelę sumaištį, nes jūs atitinkamu metu to nepaminėjote ir manau, kad mes dėl to kitaip balsavome dėl 11 pastraipos trečiojo pakeitimo. Atsiprašau, kolegos, jeigu taip įvyko, sako pirmininkė, tačiau dar kartą noriu pakartoti, kad e, kai buvo patvirtintas pakeitimas, originali teksto versija automatiškai atkrito. Aš ateitie pasistengsiu tą pasakyti aiškiau. <clears throat> Šeštasis pakeitimas dabar vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta 23 pastraipos originali versija atkrinta, sako pirmininkė, po to pasitaiso. Dabar balsuosime dėl 23. 23 pastraipos iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį. Kaip? Mes jau e, balsuodami nelabai supratome, dėl ko balsavome, kadangi jūs nepakankamai e, viską aiškiai pasakėte, todėl prašau pakartoti paskutinį balsavimą. Just to be very clear, we have clar Mes išaiškinome tą klausimą susijusi su aštuntąją pastraipą ir po to balsavome vardiniu būdu, dabar balsuojame dėl 23 pastraipos, šeštasis pakeitimas atkrito, todėl balsuojame dėl originalios 23 pastraipos versijos, keldami rankas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko, taip pat pritarta. 24 pastraipo pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko taip pat pritarta. 25 pastraipo pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 34 pastrapa, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko. Pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko. Taip pat pritarta. 38 pastraipos originali versija, vaidame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. Septintas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta, taigi dabar balsuosime dėl 41 pastraipos originalios versijos, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, tiksliau vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 43 pastraipos originali, originali versija, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta 47 pastraipa originali versija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta 48 pastraipa dvi dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 50 pastraipos originalioji versija. Pradame vardinį balsavimą. Baigiame balsuoti. Pritarta. 51 pastraipa, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikslinkime šio balsavimo rezultatus dėl 51 pastraipos. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 52 pastraipa, pradame vardinį balsavimą. Balsuoti baigiame. Pritarta. 54 pastraipa dvi dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį kas prieš susilaiko pritarta. Suome dėl visos rezoliucijos vardinių būdų pradėme balsuoti. We'll now close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta, ačiū kolegoms. Dabar balsuosime dėl. Na, padėkoti pranešėjai taip pat. Balsuosime dėl ponų Kukano ir Tarando pranešimo, dėl bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimo. Pirmoji pastraipa, keturios dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl antrosios. Reikia pasitikrinti dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. Ketvirtoji dalis, už, prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau. Gerai, kolegos, pasitikrinsime dėl ketvirtosios dalies pirmosios pastraipos. Prašom balsuoti. Balsavimą baigiame. Atmesta. Trečioji pastraipa penkios dalys. Pirmoji už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji vardinės balsavimas. Prašom balsuoti. Baigėme balsavimą. Priimta. Trečioji už prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaikę. Reikės pasitikrinti, prašom balsuoti dėl ketvirtosios dalies. Baigiame. Atmesta. Penktoji dalis kas už? Prieš susilaikę, priimta. 13 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. 15 pastraipa, pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta antroji dalis. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta 17 pastraipa. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 18 pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 19 pastraipa. Ar kažkas nori kažką pasakyti? Ar norite kalbėti? Prašom. Ne? Man regis viskas aišku. Tęsėme 19 pastraipą, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 pastraipa vardinis balsavimas. Baigiame. atmesta. 28 pastraipa vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigta. Priimta. Balsuosime dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Dėkoju. Kitas balsavimas. Ponios Gomeš pranešimas saugumo ir gynybos pajėgumai Europoje. Pirmoji pastraipa dvi dalys. Kas už, už pirmąją, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. Penktoji pastraipa. Pirmoji dalis. Kas už? prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Tryliktoji pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. 14 pastraipa, vardinis balsavimas. Pradedama. Baigiama. Priimta. Bei konstatuojamoji dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Toliau dėl visos rezoliucijos vardinių balsų pradedama. E, baigiama. Priimta, kolegos. 2014 metų Turkijos pažangos ataskaita. Pone Piri, prašom. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti atidėti balsavimą iki birželio, birželio sesijos, nes e, praėjo tik viena savaitė tarp komiteto ir plenarinės sesijos balsavimo, atsirado labai daug pakeitimų. Šis pranešimas yra labai svarbus. E, reikia mums įsiaiškinti e, daugumas ir reikia daugiau laiko, dėl to prašyčiau atidėti balsavimą iki birželio mėnesio. Sakys už. Norėčiau, kad dar kas nors pasakytų už. Pone pirmininkė. Manau, kad labai išmintingas pasiūlymas. Mes jau daug mėnesių dirbame ties šio tekstu. Tačiau komitetuose balsavimai vyko ir štai dabar plenarnėje sesijoje labai, e, per labai trumpą laikotarpį, labai nedaug buvo laiko palikta iki plenarnės sesijos, taigi sutinku. Against. Ar dar kas nors nori pasisakyti ir prieš šį pasiūlymą? Vienam galiu suteikti žodį. Aš tik tikėjausi, kad prieš pasisakys didelės frakcijos atstovas. E, Turkijos klausimas yra labai svarbus. Mes turime prievalius savo rinkėjams. Jie turi teisę žinoti, kokia yra mūsų pozicija. Dėl to siūlyčiau balsuoti ir nevengti šio klausimo. A... Dabar balsuosime dėl to, kad atidėtume balsavimą. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Patvirtinta. E, tai reiškia, kad balsuosime dėl šio pranešimo kitą kartą. Balsavimai baigti. E, Periname prie motyvų paaiškinimo iškart po to, kai kolegos išės iš salės nenorintis kalbėti. You, move...